eccoci qua. Allora. Buongiorno, madame. Buongiorno. Allora, la seduta è aperta. L'ordine del giorno. Posėdis pradedamas. Pirmasis darbo tvarkės klausimas. Klausimas, į kurį atsakoma